virs nuostabių grožių Nigerijoje, jie e, es čia turi suvaidinti ypatingą vaidmenį, bei savo mm, rezoliuciją mes nustatėme gairias, kaip šio tikslo pasiekti. Ačiū, pirmininkas, dėkuoju Jums. Taigi, kolegos, šio posėdžio protokolas bus išdalintas kito posėdžio pradžioje, jeigu nebus e, kažkokių prieštaravimų. Patvirtintos rezoliucijos netrukus bus perduotos e, tam, tiems, kam jos yra skirtos. Aš baigiu šiandienos posėdį bei linkiu Jums saugios kelionės namo. Ačiū.